kolega Juan Fernando López Aguilar pasitraukė iš socialdemokratų frakcijos ir tapo neprisijungusių narių nuo šios dienos 15 balandžio. O dabar reikime prie kito darbo tvarkės punkto.